prašytume patikrinti jūsų elektroninio balsavimo aparatą ir kaip veikia kortelė. Ir kaip vakar mes, kad nutarėme. Diskusija dėl energetikos infrastruktūros investicinių projektų Europos bendryjoje yra atidedama. Nepamirškite to, kad aštunto klausimo pagal darbo tarkė nebus. O šiandien ryte pranešimo projektas dėl iš dalies taisamo reglamento dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui. Tai pirmas mūsų darbo tvarkės ryte klausimas ir aš iš karto suteisiu žodį poniai Barb de Bruyne. Ačiū pirmininkė. Neketinu labai išsamei pristatyti pranešimo projektų, bet noriu iš karto padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems tiems, kurie dirbo kartu su manimi. Mes šį pranešimą labai išsamei svarstėme. Taip pat turiu padėkoti ir komisijai, kuri atsakė į mums rūpimus klausimus, ypač apie leidžiančios nukrypti nuostatos įgyvendinimą praktikoje kalbant apie ketvirtą, penktą ir šeštą pakeitimus, tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šie pakeitimai tiesiogiai prieštarauja rekomendacijoms, kurios aš pateikiu savo pranešime ir todėl aš prašau balsuoti prieš juos, bet jeigu ketvirtas, penktas ir šeštas pakeitimai bus patvirtinti, aš tada pati balsuosiu prieš pranešimo projektą ir siūlau visiems kitiems taip pat balsuoti. Ačiū už tokį sprendimą. Tada pereikime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime už pirmąjį pakeitimą. Pone Sulyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes labai glaučiai bendradarbiavimo su pranešėja esame dėkingi, kad jį išklausė mūsų nuomonę, tačiau kaip jį mums, kad priminė, yra trys siūlomi pakeitimai, kuriuos pateikė ponas Franko ir tie pakeitimai yra susiję su galutiniu termino nustatymu. Tai yra iki 2010 metų gruodžio 31 dienos nustatytų pratesimo terminų. Ir faktiškai mes pasisakome už terminų suderinamumą, už tinkamą įgyvendinimą ir pasisakome už tai, kad papildomi perinamieji laikotarpiai nebūtų numatyti. Todėl aš pritariu siūlomiems pakeitimams ir siūlau kolegoms pritarti siūlomiems pakeitimams, nes iš esmės tokiu būdu bus pasiektas didesnis suderinamumas, o tai būtų naudinga um, vartotojams. Panašiai ryteris. Na, aš maniau, kad mes ne diskustuosime, bet šalise, kuriuose tokių lygų nėra, jos atsidurs sudėtingose situacijose, nes dėl judėjimo apribojimų panaikinimo gali lygos persimesti į kitas šalis ir padaryti žalą ekosistemoms. Todėl mes turime galvoti apie tai, jog tokias lygas reikia apskritai ateityje išnaikinti. Kągi, jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, siūlau balsuoti dėl pirmo siūlomo pakeitimo. Tai yra pakeitimas dėl pirmo straipsnio antrosios dalies. Už prieš. Kas susilaikė? Priimta. Pirmo straipsnio trečioji dalis. Antrasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Vienas iš pakeitimų, kuris buvo ką tik minėtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Penktas pakeitimas. Dėl pirmos straipsnio penktosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Šeštasis pakeitimas. Ne, pirmininkė atsiprašo, balsuosime dėl trečiojo pakeitimo. Už, prieš, priimta. Šeštas pakeitimas dėl pirmos straipsnio septintosios dalies. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesas. O dabar balsuosime dėl viso iš dalies jau pataisyto pranešimo, kas už. Elektroniniu būdu balsuokime. Taigi pasitikrinkite korteles ir ar visi jau balsavo elektroniniu būdu? Jūs taip pat neturite kortelės, klausė pirmininkė. Na, kažkas iš komiteto narių sako, kad negali balsuoti elektroniniu būdu, nes neveikia aparatas, bet balsuoja už pranešimo projektą. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Balsavo 304 komiteto nariai, 33 už, 1 prieš. susilaikysiu nėra, taigi pranešimas patvirtintas ir toliau balsuojame dėl, dėl viso reglamento. Kas už, kas prieš. Balsavimas baigtas. Kaip matote, pagal rezultatus reglamentas tvirtinamas. Ačiū. Manau, kad tie, kurie neturėjo su savimi atsinešę kortelių, gali informuoti sekretariatą apie savo balsavimo ketinimus arba dabar pakelti atitinkamai rankas ir pasakyti, kaip ketinate bals, ketinote balsuoti, kad galėtume užfiksuoti jūsų balsus. O dabar a, noriu padėkoti pranešėjai už geros kokybės pranešimą. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimų. dėl CITES konvencijos. Ir manau, kad iš karto reikėtų pradėti diskusiją dėl konferencijos šalių 15 posėdžio, kuris vyko Dohoje kova, vyks Dohoje kova ir kuriame bus e, priimtas sprendimas. dėl ES strateginių tikslų. Žinote, kad prie sitės konvencijos yra du priedai. Antrasis priedas įvardyja draudžiamas žiūrėti rušis, tai yra melsvasis tunas, baltieji laukiai, drambliai ir dramblio kaulas, tigrai ir azijos didžiusios katės. siūlau pradėti diskusiją dėl priekybos šiais gyvūnais ir kas norėtų pradėti ją. Taigi, kas nori pasisakyti dėl visų išvardytų skirtingų floros ir faunos rūšių tarptautinės prekybos. Prašom ponę Ajūso. Pone, aš nesu žuvininkystės ekspertė, tačiau manęs paprašė iš žuvininkystės komiteto narys perskaityti tokį pareiškimą. Pirmiausia, dėl melsvojo tuno. Tai susiję su konstatuojamosios dalies ketvirtąją dalimi Ir sakoma, kad atsižvelgianti mokslinio tyrimų komiteto nuomonę, kad būtina išsaugoti Atlanto vandeninę tunų išteklius, mano, kad dabartiniu metu neršintis ištekliai yra sumažėję 15 procentų ir kad melsvasis tunas turi būti įtrauktas į sitės konvencijos pirmąjį priedą, vadovaujantis spalio mėnesį Madride įvykusio susitikimo rezultatais, nes Madride buvo susitarta, kad iš tiesų melsvasis tunas tenkina visus sitės konvencijos kriterijus nustatytus e, floros ir faunos rušims, kad jie būtų įtraukti į pirmąjį priedą. Taigi pasiūlymas, kurį mes matome dabar, yra apskritai neteisingas, nes jame atsižvelgiama į NVO nuomonę ir atitinkamai teikiamas pakeitimas. Nes nepamirškite, yra trys kriterijų, dabar atsižvelgta tik tai į du kriterijus, o trečiasis kriterijus yra susijęs su sugavimais. Be to, metinis tarptautinis Atlanto tūno apsaugos komiteto posėdis labai svarbus, nes ES yra konvencija pasirašysi šalis ir pagal DLSK, BLSK ES teks 350 tūkstančių tonų kvotą, o tai yra gana ženklus ankstesnės kvotos sumažinimas. Nepamirškite, kad žvejotui melsvaitūną galima tik tai vieną mėnesį nuo gegužės vidurio iki birželio vidurio. Nepamirškite, kad mokslinis pažangos komitetas rekomendavo, kad kvota sudarytų mažiau negu 15 tūkstančių tonų, nes tokiu būdu būtų laikomasi mokslinių rekomendacijų. Ir aš manau, kad mes turime išbraukti pirmosios konstatuojamosios dalies ketvirtąją pastraipą. Dėl ryklių dabar, apie kuriuos kalbama J dalyje. ir sakoma, kad silkinių ryklių ir spigliuotų ryklių populiacijai gali labai pakengti eikmojanti žuvininkystė, kadangi dėl savo biologinių požymių, tai yra lėto augimo, lėtos brandos, mažo reprodukcinio pajėgumo, mažo ilgamžiškumo ir ilgo dauginimosi laiko, jie atsistato labai lėtai. Taigi, tai pasakyta konstatuojamosios dalies J punktą. O penktame, šeštame, septintame punktuose, kur konkrečiai kalbama apie ryklius, tai yra silkiniai rykliai, spigliotieji rykliai, bronziniai kujarikliai, didieji kujarikliai, paprastieji kujarikliai ir kai kurie kiti. Komisija pagidauja, kad būtų E, pritarta pasiūlymui. Šeštasis punktas geragina komisiją ir valstybės nerems parempi tai, kad penkių rūšių rykliai, kurie yra išvardėmi ir tai yra bronziniai kujarikliai, didieji kujarikliai, paprastieji kujarikliai, mažieji melsvieji rykliai ir baltapelekiai pilkieji rykliai būtų įtraukti į sitės antrąjį priedą pagal JAV pasiūlymą. Septintasis punktas ragina komisiją ir valstybės nariams paremti tai, kad ilgapelekiai pirkėjai ir rykliai irgi būtų įtraukti į antrąjį priedą pagal JAV pasiūlymą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad iš tiesų labai keista, kad tik tai tie rykliai, kuriuos yra uždraudusi tarptautinė komisija ir tai alopijas su papilijas nėra įtrauktas į šį pasiūlymą. Nes tai yra viena iš rušių, kuri labai nyksta. O elamna nasals net apskritai išteklių žvejyba nereglamentuojama iki šiol. Todėl aš manyčiau reikėtų palaukti galutinio sprendimo dėl visų ryklių rūšių, kurias, kuriuos žvejoja valstybių narių žvejybos laivynai. Reikia palaukti atitinkamos ataskaitos ir tada jau priimti sprendimą, ar į antrąjį sitas konvencijos priedai traukti vieną ar kitą ryklių rūšį. Ataskaita pasirodys kitą savaitę bet ne vėliau kaip iki gruodžio pabaigos. Taigi tiek manęs prašyta Jums pasakyti. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju, ponė Jūzo. Krizdeivis. Aš sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta, bet čia mes e, brando, bandome paskubėti ir dar nėra priimta rezoliucija dėl e, ES strateginių tikslų per sitės konferenciją. Mes žinome, kad valstybės narės minimaliai tą procesą galės įtakoti. Konvencija reiškia, kad valstybės narės gali būti atstovavimas individualiai, nors ES lygių jo procesas, jų pozicijos yra koordinuojamas. ES sitės konferencijoje bus formaliai bendrai atstovavima. Aš norėčiau išgirsti komisijos ar tarybos atstovų komentarų apie ES strateginius tikslus kad mes su jais galėtume aptarti prioritetus ir paprašyčiau, kad jie atsižvelgtų į mums rūpimus klausimus. Ar yra komisijos atstovų čia? Gal galėtų jie dabar pasisakyti ir galbūt šiek tiek vėliau diskusija, tai būtų labai vertinga. Mm, aš pati savęs to klausiu, brangusis Krisai, bet atrodo komisijos atstovų šiandien neturime nes e, aš norėjau, kad jau diskusijos pradžioje komisijos atstovas pasisakytų. Tikiuosi, kad šiek tiek vėliau ateis komisijos atstovų. Taigi dabar negalime jūsų pagėdavimo patenkinti ir aš labai apgailę stauju, taip pat kaip ir jūs. Suteiksiu žodį ponui Jacques Brandy. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, uh...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 Karl Schlitter. Je peux juste, euh, Monsieur Charbandi, vous donner une, enfin, une précision, qui n'en est pas une, mais euh, le, effectivement, le vote est prévu. Ačiū už viską, ką pasakėt. Galbūt dabar galėčiau paaiškinti vieną jums mm, iškilusi neiškumą. Balsavimas galėtų įvykti 2010 m. sausio mėnesį, tada plenarinėme posėdėje galėtume aptarti jau vasarį mėnesį, o terminų pateikimo terminas yra gružėmės. Pana Šlyter. Ačiū. Aš manau, <clears throat> aš manau, kad ši rezoliucija bendrai yra gera ir aš norėčiau kelti tam tikrus e, griežtesnius reikalavimus, kad melsvasis tunas būtų įtrauktas į pirmąjį priedą, nes jam iškyla itin didelė grėsmė. Ir e, manau, kad būtų protinga uždrausti jau šiandien melsvojo tuno žvejybą ir priekybą, nelaukiant 15, 20 ar 30 metų, nes tada jau tiesiog nebebus ko žvejoti. Kol kas dar šiandien turime melsvojo tūno, o jeigu lauksim, jo tiesiog neliks. Dar vienas momentas. Trumpai norėčiau pakalbėti uh, apie spigliuotą įryklį. Ir uh, svarbu yra tai, kad uh, E, karčerinus plumbėjus, atsiprašau, tai yra mažieji melsvėjikliai, e, būtų e, medžiojami taip, kaip yra daroma kai kuriuose Azijos valstybėse, ne, nebandant padaryti žalos. Nes dabar mes matome, kad medžiojimo būdai kartais yra labai žiaurus ir dėl to uh, E, tų ryklių irgi gali nebelikti, nors galbūt nereiktų jų įvertinti kaip e, patiriančių gri kritinę grėsmę. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas. Yra kalbama apie Europos lūšis ir Ir Iberijos lūšis. Ir manau, kad tie, tos rūšys yra išbraukštos iš e, apsaugos sąrašo. Tačiau mes turim suprasti, kad europietiškos lūšys skiriasi nuo kitų lūšių rūšių. Todėl labai svarbu, kad e, amerikietiškoji lūšis būtų išbraukta iš sąrašo, bet e, turime užtikrinti, kad Euro, priekyba europietiškomis lūšimis E, tu, turėtų ne, tu, tu, toliau būti prekiaujama, e, tęsiama. Taigi e, mes turim pasirūpinti, kad tinkamos lūšių rūšys būtų išbrauktos iš sąrašo. Je vous remercie. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant un euh, représentant de la... De la... Ačiū. Vis dar neturime komisijos atstovo ir atėjo kitas e, komisijos atstovas, todėl atsiprašau, kad aš taip jūs nepasiruošus bandau paklausti, bet kolegoms labai rūpėjo daug kas e, apie komisijos poziciją, todėl gal galėtumėte ją mums pristatyti. Yes, um, Taip, labas rytas. Jūs žinote, kad pasirengimas COP15 iš komisijos pusės vyks dviem etapais. Pirmiausia, šių metų, šie, šiais metais e, rūpiučio rugsėjo mėnesį Europos bendrijos pateikė pasiūlymus, kurie bus pateikti bendrijų vardu COP. Kitos šalis taip pat pateikė pasiūlymų ir šiuo metu mes bandome apibriežti poziciją, kurios laikysis Europos Sąjunga, įvertindami kitų pateiktus pasiūlymus. Tai yra klasikinis, įprastinis procesas. Komisija pateiks pasiūlymą tarybai e, pagal anksčiau buvusi 322 straipsnį. E, aš prašau. Ir kaip matau, komisija rengia savo pasiūlymą tarybai, pasiūlymą, kuris įvertins daugybę kitų uh, susijusių šalių pateiktų pasiūlymų. Be to bus suformuota pozicija dėl visų svarbiausių e, klausimų. Tai ir bus politiškai jautriausi klausimai tokie kaip polarniai lokiai, melsvėjai tunai, e, drambliai, E, dramblių kaulo prekybą ir, dramblio kaulo prekybą ir panašiai. Šiuo metu pačioje taryboje dar yra kalbama apie tai, e, koks tas pasiūlymas turėtų būti. Ir dabar suprantame, e, kad ši rezoliucija yra pateikiama pačiu laiku, bandant įvertinti ir parlamento poziciją, kiek tik tai įmanoma tai padaryti, sprendžiant įvairius susijusius klausimus. Kai komisijos pasiūlymas bus paskelbtas, tikimės, kad tai įvyks gruodžio gale arba sausio pradžioje. Tai Ispanijos pirmininkavimo metu taryboje vyks atitinkamos diskusijos ir bus suformuota ES pozicija. Nevėluojant e, ir pateikiant ją COP susitikimui 2010 m. kovo mėnesį. Taigi mes taryboje vis dar kalbame apie tai, koks tiksliai bus komisijos pasiūlymas dėl pačių svarbiausių klausimų. Ir po to tą turėsime e, aptarti ir su valstybėmis narėmis. Kaip jūs įsivaizduojate, šios diskusijos ne visuomet yra labai lengvos. Kaip aš jau sakiau, e, juose buvo kalbama apie melsvai tuną, apie poliarinius lokius, e, dramblius ir daugybę kitų klausimų, bet šiuo metu tik tiek aš jums galiu pasakyti apie pasirengimą. Nėra kol kas labai aiškiai apibrieštos Europos komisijos pozicijos ir mes turime laukti valstybių narių. Merci beaucoup. Euh, Chris Davis, vous avez... Labai ačiū. Chris Davis, prašom. Ačiū, pirmininkė. Galbūt komisijos atstovas galėtų mums paaiškinti, kaip Europos Sąjunga bando apginti Europos Sąjungos poziciją CITES. Ir kas atsitiks, jeigu mes tokios pozicijos neapginsime. Taigi mane domintų, kaip ES atstovauja savo poziciją būtent tokioje konferencijoje, kai nėra oficialaus teisinio atstovo asmens. Galbūt galėtumėte pakomentuoti ir kai kurios klausimus, kurie atspindėti rezoliucijos projekte. Visų pirma, tai yra Židrapelekis Tūnas. Mes kuo puikiausiai suprantame, kad e, taryboje šiuo metu pozicijos skiriasi. Ispanija turi labai griežtą poziciją. Na ir mane taip pat domintų. Mane taip pat domintų ir kokia yra jūsų pozicija apie e, priekybą dramblio kaulų. Monsieur le représentant de la Commission. Komisija, prašom. Ačiū, pirmininkė. Dėl pačios procedūros, kaip atstovavimo ES pozicija. Be abejo, Europos bendrijos nėra citas konvencijos šalis. regioninės bendradarbiavimo organizacijos gali tapti konvencijos dalimi, na, o Europos bendryje turi stebėtojo statusą. Be abejo, tai neužkerta mums kelio užtikrinti, kad Europos bendryje kalbėtų vienu balsu. Netgi jeigu Europos bendryje ir nėra atsitęs konvencijos šalis, pirmininkaujanti šalis, atstovauja ES valstybių narių interesus. Mes naudojamės klasikinę procedūrą. Tar... Komisija pateikia pasiūlymą tarybai. Nurodome, kokia mūsų nuomonė turėtų būti Europos bendrijų pozicija. Na, o tada taryba turi patvirtinti tą poziciją arba tarybinį mandatą. Na, o tada, bent jau daugeliu atveju, būtent pirmininkaujantis šalis kalba valstybių narių balsu. Be abejo, kai kurių klausimų nemanoma išspręsti taryboje, turėtų būti sprendžiami jau nuvykus į konferenciją. Vis dėlto vienokiu ar kitokiu būdu įmanoma atstovauti Europos bendrijų poziciją. Nežinau, ar tarkim mes galėtumėm susilaikyti balsuojant dėl kai kurių klausimų. Be abejo, tai gali atsitikti. Visų pirma, mums reikia išsiaiškinti, kas vyks taryboje, pavyzdžiui, dėl šitrapelekio tuna. Jeigu bus. Gali būti taip, kad susidarys blokuojanti mažuma Šiuo metu aš tikrai negaliu užbėgti už akių diskusijoms ir pasakyti, kokie bus diskusijų rezultatai, tarkim ir komisijos viduje. Ko gero, jūs suprantate, kad aš negaliu prognozuoti diskusijų rezultatų. Aš tiesiog galiu Jums papasakoti, apie kokius klausimus yra diskutuojama. Na, o kalbant apie Europos bendrijų pozicijos atstovavimą, tai bus daroma kaip, taip pat kaip ir paprastai, kai vyksta tarptautinės dėrybos dėl aplinkos apsaugos. Jūs paminėjote politiškai jautrius klausimus, pavyzdžiui, žydrapelę kitūną. Na Šį klausimą mes aptarėme komisijos darbinėme dokumente. Taip pat turiu pasakyti, kad rugsėjo 21 dieną vyko diskusijos CITES valdyboje. Buvo aptartas Monako pasiūlymas. Prieš dvi savaitės vyko 21 kasmetinis susitikimas. Na ir mes dabar dar laukiame naujausios mokslinės informacijos, mokslinių faktų, kurie turėtų pasirodyti maždaug dabar, nuo rugsėjo iki dabar. Taigi vyko kasmetinis susitikimas. To susitikimo rezultatus galima įvairiai interpretuoti. Manau, kad buvo padaryta nemažos pažangos. Buvo kalbėta apie priemonės dėl kvotų mažinimo, įkat. Taip pat buvo kalbėta ir apie kitas priemonės. Taip pat turiu pasakyti, kad nemažai svarbių sprendimų buvo atidėti kitiems metams. Kitais metais turėtų būti primtas sprendimas dėl taks. Na ir kitais metais bus sprendžiam, sprendžiama, ar yra patenkinti tie kriterijai, kurie yra priedė. Uh, Svarbios diskusijos jau vyko rugsėjį, taip pat ir rūpjūtį, dėl tų kriterijų. Na ir kiekvieno atskiro atveju reikia spręsti, ar rūšį reikėtų įtraukti į pirmą priedą ar į antrą, ar patenkinami kriterijai. spalio mėnesį į kad pateikė mokslinėmis rekomendacijomis paremta ataskaita. Šis klausimas yra tikrai labai aktuolus ir komisijai, bet šiuo metu aš tikrai negaliu pateikti Jums jokios papildomos informacijos. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie poliarinius lokius. Mokslinių tyrimų valdymo komitetas vyksta šiandien Buršet pastate, ten yra aptarinėjamas ir poliarinių lokių klausimas. Kanados atstovai, Grenlandijos atstovai, ir JAF atstovai prie tų diskusijų prisijungs videokonferencijos metu. Na ir mes taip pat galėsime išnagrinėti ir visus JAF argumentus už ir prieš. Dėl priekybos dramblio kaulų jis, šis klausimas buvo aptartas prieš dviejus metus COP14 susitikimo metu Kopenhagoje. Galų gale buvo rastas kompromisas. Jis buvo pasiektas remiantis įvairių valstybių pasiūlymais, pavyzdžiui, Kenijos, Tanzanijos ir kitų šalių. Na ir aš manau, kad panašios diskusijos vyks ir toliau, o šiuo metu dar per anksti prognozuoti, kokį pasiūlymą komisija pateiks valstybėms narėms. Turėtumėm laikytis pakankamai atviro požiūrio tam, kad galėtumėm diskutuoti su kitomis šalimis COP15 konferencijos metu. Tada jau bus aiškiau, kokios yra kitų valstybių pozicijos šiuo sudėtingu klausimu. Si Yes, thank you, Ms. Chairman. Um, and I thank the... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijai už pateiktus paaiškinimus, sako ponas Garbrandi. Aš su nekantrumu laukiu diskusijų apie e, melsvapelę kitūną, kurios įvyks Ispanijos pirmininkavimo metu. Aš tikiuosi, kad kai diskusijos vyks plenarinės sesijos metu, metų taryba jau bus prieimusi sprendimą. Gal jūs turite kokios nors e, konkretesnės informacijos, kada taryba priims oficialų sprendimą dėl citas, kada įvyks oficialus susitikimas. Tikrai nenoriu, kad tarybos ekspertai priimtų sprendimą prieš e, mums diskutuojant su taryba. Turiu ir techninio pobūdžio klausimą. Aš suprantu, kad e, po to, kai yra priemamas sprendimas dėl citas Dohoje, reikia maždaug šešių mėnesių tam, kad jis pradėtų veikti. Jeigu mes e, nu, nuspręstumėm šį strapelekį tuną įtraukti pirmą priedą, tai e, tai įsigalios tik tais rugsėjai spalio mėnesį. Na ir praktiškai bus pasibaigęs 2010 m. žvejybos sezonas. Galbūt jūs galite irgi pateikti kažkokių paaiškinimų šiuo klausimu. Krizdėvis, prašom. Ačiū, aš norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė komisijos atstovas. Dėl poliarinių lokių, galbūt jūs galėtumėte pateikti informacijos, kiek tokių poliarinių E, lokių egzistuoja remiantis komisijos turimais duomenimis. Kiek aš girdėjau, šių lokių skaičius e, vis mažėja, taip pat ir dėl kontaktų su žmonėmis. Galbūt galėtumėte pateikti savo nuomonę. Pirmininkė, žodis komisijos atstovui. Ar komisija norėtų sureaguoti? Ačiū. Dėl diskusijų laiko taryboje. Jeigu aš gerai prisimenu, tai pirmininkaujant Ispanijai, ji norėtų organizuoti jau pirmąją darbo grupės diskusiją šiuo reikalu sausio mėnesį ir tęsti ją per vasarį. Tačiau tai turi prasme tada, jeigu komisija bus pateikusi savo pasiūlymą. Mes planuojame, kaip galima anksčiau pateikti pasiūlymą, dar tikėkime iki šių metų pabaigos, bet jei nepavyktų, tada kitų metų sausio pradžioje. Tikslius darbo terminus ar grafiką dabar pateikti būtų sudėtinga. Ir sprendimas dėl komisijos pasiūlymo turės būti priimtas dar iki 2010 metų kovo mėnesį įvyksiančią konvencijos šalių konferenciją. Valstybės narės jau dabar konsultuojasi tam, kad išsiaiškintų, kokios yra atskirų valstybių narių pozicijos, taip pat organizuojami susitikimai su nevyriausybinėmis organizacijomis, vyksta labai daug neformalių konsultacijų ir nebejotinai visi laukia komisijos pasiūlymo. Dėl to kada įsigaliotų pirmojo priedo pakeitimai. Tai jeigu aš teisingai prisimenu, kas siūlė Monakas, tai. Bet reikėtų pasižiūrėti dar kartą į pasiūlymo tekstą. Tai man atrodo, kad kalbama apie 18 mėnesių laikotarpį. Vienaip ar kitaip, dėl e, laikotarpio trukmės nesu garantuotas, bet tikrai įsigalios priedo pakeitimai netuoj pat. Bet galėčiau jums e, patikslinti vėliau savo atsakymo. Monakas siūlo, be kita ko, dar ir priimti atitinkamą rezoliuciją. Dėl baltųjų lokių Deja, aš šį klausimą turiu perduoti kolegoms, kurie yra gerai susipažinę su baltųjų lokių padėtimi ir tikrai mielai tą padaryčiau. Kokie, kiek jų iš tiesų yra. Na, vienas iš probleminių dalykų šiuo atveju nustatant baltųjų lokių skaičių yra kriterijai, kuriais reikia remtis. Ir tada remiantis kriterijais būtų galima svarstyti, ar perkelti baltuosius lokius iš pirmojo priedo į antrąjį priedą, nes reikia galvoti ir apie galimos prekybos apimtis. Ir ar prekybos poreikiai pateisintų baltųjų lokių išbraukimą iš pirmojo priedo ir įrašymą į antrąjį priedą. Nežinote, kad tie tos rūšis, kurios yra pirmajame priede, jas medžioti ir jomis prekiauti yra draudžiama. Taigi, jeigu iš tiesų baltiesiems lokiams kyla grėsmė, reikia pirmiausiai įsiaiškinti, ar ta grėsmė kyla dėl didelės prekybos ar dėl kažkokių kitų veiksnių. Ir tada bus aišku tvirtinama bendra Europos bendrijos pozicija. Bet dabar to negalime dar padaryti, nes mums reikia pirmiausiai pasižiūrėti į pasiūlymus, išanalizuoti biologinius veiksnius ir įvertinti, kaip mažėja ištekliai, bent jau tokių kelių yra žengiama, aiškinantis melsvapelekio, melsvajo tuno populacijos dydį. Ačiū. Kas dar nori pasisakyti, klausia pirmininkė. Jeigu niekas nenori daugiau šio klausimų pasisakyti, noriu padėkoti komisijai ir priminti, kad iki gruodžio 8 dienos laukiame pasiūlymų. O turėtume balsuoti aplinkos komitete dėl šio dokumento matyt sausio pabaigoje ir tikriausiai plenariniai sesijoje balsuosime jau vasario mėnesį. Bet kaip aš sakau, viskas dar tik tikimybės šios datos tai yra tikėtinos, negalutinės. Taigi tiek dėl klausimo žodžių komisijai. Dar Vėlgi, klausimas žodžių yra susijęs su žodiniu paklausimu, kuris pateiktas jums dokumentuose. Tai yra labai aiškus klausimas ir noriu paklausti, ar kas nors turi pastabų. Jeigu niekas nenori pasisakyti, sako pirmininkė. Na, visiškai akivaizdu, kad jūs galite labai trumpai peržvilgti, ko mes norime iš komisijos. Taigi, ar visi pritartumėte klausimui žodžiu? Klausimas yra ganėtinai išsamus. Ar pritarėte tokiai klausimo žodžių formuluotai? Už, prieš, susilaikę. Ačiū. Pritarta. Ir pateiksime tokiu būdu jūsų patvirtintą klausimą žodžių komisijai. Kitas darbo tvarkės punktas. falsifikuoti vaistai. Kągi, tai yra direktyvos 2001-83EB e pakeitimas, pranešėjas, pranešėja Marisa Matijas, atsiprašo praneš, pirmininkę. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad dabar galime apsikeisti preliminariomis nuomonėmis apie šį direktyvos projektą. Reikėtų užtikrinti, kad falsifikuoti vaistai nepatektų į rinką, kad bent jau tai nevyktų Europos Sąjungoje. Vis dėlto kol kas mes dar nesame tikri, kad e, pakanka tų duomenų, kuriuos šiuo metu turime. Manau, kad visų pirma, reikėtų išklausyti ir šešėlinio pranešėjo rekomendacijų. Taip pat esu pateikusi ir savo pasiūlymų. Mes manome, kad vienas procentas visų vaistų, kurie patenka į rinką, yra klastoti, falsifikuoti. Vienas procentas atrodo nedaug, galbūt tai ir nėra daug, lyginant su tais procentiniais dydžiais, kurie yra fiksuojami tarptautiniu lygiu. Vis dėlto tai, ką mes dabar aptarinėjame, turime didžiulį poveikį ir kitoms rytims, kitoms pasaulio valstybėms. Aš manau, kad reikėtų daryti viską, kad pacientai būtų tinkamai apsaugoti. Komisijos pasiūlyme Komisijos pasiūlymas nėra išsamus, ten kalbama apie pateikimą į rinką, bet aš manau, kad ypatingų problemų gali kilti ir dėl pateikimo į rinką internetu, dėl internetinės priekybos. Mes manome, kad komisijos pasiūlymas turėtų sudaryti sąlygas, kad ES būtų apsaugomi pacientai. Europos parlamentui šis klausimas taip pat yra labai aktualus. jau turėjome nemažai progų padiskutuoti šiuo klausimu. Vis dėlto, manau, kad turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip atrodo visa priekybos grandinė. Aš manau, kad šešėlinis pranešėjas taip pat šiandien pateiks mums daug informacijos. Na, o šiandien tikiuosi, kad ir jūs išsakysite savo nuomonės. Na, kalbant konkrečiai apie direktyvą, tai aš norėčiau konkrečiai paminėti vieną aspektą, nes tikrai neturiu laiko aptarti visų aspektų. Tiesiog pabandysiu papasakoti, kas man yra svarbiausia. Aš manau, kad ši direktyva Šioje direktyvoje turėtų būti apibrieštis, kas yra falsifikuoti vaistai. Tai yra labai svarbus dalykas. Mes siekiame priimti teisės aktus apie falsifikuotus vaistus, taigi reikia aiškiai apibriežti, kas yra falsifikuoti vaistai. Taip pat reikėtų aiškiai apibriežti, kas yra patikės rinka arba prekybininkas. Uh, Kaip jau sakiau, didžiausią dėmesį turėtumėm skirti pacientų saugumui. Taigi galbūt reikėtų numatyti dvigubą teisinį pagrindą. Galbūt nepakanka vieno vienintelio straipsnio, kur kalbama apie vidaus rinką ir sėkmingą vidaus rinkos funkcionavimą. Aš manau, kad reikėtų pasirinkti ir tokį teisinį pagrindą, kuriuo būtų saugoma visuomenės sveikata. Taigi aš pasisakau už dvigubą teisinį pagrindą. generalinis sveikatos direktoratas komisijoje yra atsakingas ir už visuomenės sveikatą, už medikamentus. Tai yra Sanko direktoratas. Taigi aš manau, kad labai svarbu pasirinkti tinkamą pagrindą. Be abejo, reikės atsižvelgti tai, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai, tas teisinis pagrindas keisis. Tada jį reikės iš naujo apibriežti. Uh, Taigi jau pakalbėjau apie tai, kad reikia falsifikuotų vaistų apibriešties, taip pat išsakiau savo pastabas apie teisinį pagrindą. Mano trečioji pastaba būtų susijusi su priekyba internetu. Priekyba internetu vyksta paraleliai šalia įprastinių platinimo grandinių. Daugelį ES valstybių narių yra leidžiama prekiauti vaistais internetu. Ir Aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų daryti skirtumą tarp to, tarp tų vaistų, kurie yra parduodami prastiniu būdu ir tų vaistų, kurie yra parduodami kitokiu būdu. Reikėtų daryti viską, kad būtų užtikrinta, jog ES rinka nepatektų falsifikuoti vaistai. Kila klausimas, kaip apskritai tokie sufalsifikuoti vaistai patenka į ES rinką. Tai yra vienas labai svarbus klausimas ir aš manau, kad čia didelis vaidmuo tenka vaistų pardavimui internetu. Mūsų vidaus rinkoje yra falsifikuotų vaistų. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų nusikaltimas. Jeigu yra įvykdomas nusikaltimas, turėtų būti pritaikomos sankcijos, piniginės baudos, taip pat turėtų vykti ir būdžiamasis persikimas už tokią nusikaltimą. Aš manau, kad reikėtų užtikrinti vaistų saugumą visais įvairiais lygiais. Aš manau, kad turėtų būti užtikrinamas visų vaistų, kurie yra rinkoje, kurie parduodami rinkoje saugumas. Be abejo, Ta pati galėčiau pasakyti ir apie generinius vaistus. Reikėtų išanalizuoti ir kokia rizika kyla generinių vaistų srityje. Aš manau, kad visos priemonės, taikomos priemonės turėtų būti reglamentuotos teisiniu būdu. Aš nemanau, kad valstybės narės visą laiką pačios turėtų mąstyti, kokiu priemonių reikėtų imtis. Man atrodo, kad yra labai svarbu, jog būtų numatytos visapimančios saugumo priemonės. Be abejo, čia susidurtų daug įvairių interesų. Taigi aš manau, kad labai svarbu parengti išmintingą direktyvą, kurios dėka būtų galima atspindėti visų interesus ir kad e, ši direktyva visų pirma gintų ir pacientų interesus, taip pat, kad būtų saugoma ir visuomenės sveikata. Na, jeigu kalbė, kalbu apie apibriešti, tai norėčiau tarti keletą žodžių ir apie priekybos grandinę. Kas patenka į priekybos grandinę? Vaistus į rinką pateikia patys įvairiausi platintojai. Kartais tie platintojai veikia ir per tarpininkus. Aš manau, kad ypatinga dėmesį reikėtų skirti ir vaistų platinimo tarpininkams. Nepakanka pažvelgti vaisto pakuotę ir žinoti, kas yra vaisto gamintojas. Aš manau, kad nepakanka žinoti gamintojo, reikėtų uh, atsižvelgti į visus prekybinės grandinės dalyvius. Kiekvienas pre, prekybinės grandinės dalyvis turėtų prisimti savo atsakomybę. Na ir be abejo, visų šių saugumo priemonių kaštai neturėtų gulti ant pacientų pečių. Taip pat manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp vadinamų traders ir vadinamų brokers. Uh, Tai yra būtina tam, kad e, direktyva užtikrintų saugumą. Aš manau, kad direktyvoje reikėtų atsižvelgti į tai, kad vaistus rinką pateikia ir vadinamieji traders, ir vadinamieji brokers. Aš manau, kad reikėtų apibrėžti, kas tai yra, reikėtų apibrėžti jų vaidmenį, taip pat reikėtų kodifikuoti priekybos grandinę. Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra labai svarbu, bet vėlgi ir šiuo atveju nereikėtų, kad visi kaštai būtų padengiami pacientų. Dabar keletą žodžių apie šios direktyvos taikymo apriepti. Aš manau, kad ši direktyva turėtų būti taikoma visiems medikamentams, visiems vaistams, visoms vaistų rušims. Taip pat, manau, reikėtų atsižvelgti ir tai, kaip ši direktyva būtų taikoma praktikoje. Aš manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarptų vaistų, kurie yra receptiniai ir tų, kurie nėra receptiniai. Jau dabar valstybėse narėse egzistuoja didžiulis skirtumas tarp tokių skirtingų vaistų rušių pardavimo valstybės narės taiko įvairias taisyklės dėl visuomenės veikatos ir pacientų saugumo. Taip pat aš manau, kad reikėtų garantuoti, kad tie vaistai, kurie yra rinkoje, taip pat ir generiniai vaistai, kad dėl visų vaistų, taip pat ir generinių vaistų, būtų atliekamos išsamios analizės siekiant užtikrinti kelią klastojimui. Taigi aš manau, kad saugumo priemonės turėtų būti privaloma tvarka, taikomos visiems vaistams, taip pat ir generiniams vaistams, taip pat ir receptiniams vaistams. Na, galbūt kol kas galima būtų daryti išimti bereceptiniams vaistams, o po to, kai prabėgs penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo, komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos parlamentui ir įvertinti, kaip ši direktyva yra taikoma. Galbūt prabėgus penkeriems metams mes galėsime nuspręsti, kad į direktyvą reikėtų įtraukti ir naujus vaistus arba kažkokias naujas saugumo priemonės. Taigi šios direktyvos tikslas visų pirma yra užtikrinti pacientų saugumą, visuomenės sveikatą, taip pat reikėtų užtikrinti ir importo kontrolę bei kova su falsifikuotais vaistais. Aš manau, kad mes turėtumėm dirbti ir tarptautiniu lygiu. Taip pat manau, kad reikėtų daryti viską, kad ir gamintojai keistųsi geriausią turimą praktiką. Na ir mano paskutinė pastaba. Man susidaro toks įstum, įspūdis, kad kad reikia pagalvoti ne vien tik apie farmacijos pramonę, bet ir apie vartotoją. Ši direktyva turėtų užtikrinti, kad būtų ginami visų in... pacientų interesai, kad būtų užtikrinamas uh, visuomenės sveikatos gynimas. Mane tikrai labai domintų, ką Jūs manote mano paminėtais klausimais. Aš taip pat manau, kad reikėtų išklausyti ir šešėlinių pranešėjų nuomonę. Tai būtų labai naudinga, norint apjungti pačius įvairiausius interesus. Šiandien yra pirmas kartas, kai aš pristatau uh, nuomonės projektą komitete. Na ir naudodamasis progą norėčiau visiems padėkoti už paramą ir pagalbą. Labai ačiū visiems. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. Na, o jeigu kas nors vyko ne taip, tai be abejo aš pati dėl to esu kalta ir atsakinga. Vis dėlto tikrai tikiuosi, kad mums pavyks pateikti tokį dokumentą, kuris atspindės visų interesus. Ačiū. Si, madame le rapporteur, pour ce... Ačiū pranešėjai. Man atrodo, kad tikrai visi kolegos vertina jūsų atliktą darbą, o dabar pradėsime diskusiją. Pone Grositėt. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau uh, pasveikinti pranešėją su atliktų darbų ir priminti, kad šios direktyvos mes jau labai ilgai laukiame, metų metais. Mes prašėme, kad komisija pateiktų savo pasiūlymą dėl galiojančios direktyvos pakeitimo, nes falsifikuoti vaistai yra labai reali grėsmė mūsų pacientams. Ir tai turi būti baudžiamasis atsik... nusikaltimas. Žinote, kad net pagal idealų scenarijų falsifikuoti vaistai bent jau nekenkia, o pagal blogiausią scenarijų jie gali sukelti net ir mirti. Taigi, kai pasižiūrėsime į pasaulinę prekybą, tai pamatysime, kad 45 milijardai eurų Tokia suma, tokia suma sudaro prekyba falsifikuotais vaistais. Aš visiškai pritariu pranešėjai dėl dvigubo teisinio pagrindo būtinybės. Ir taip pat pasisukau už labai platų falsifikuotų vaistų apibrėžimą. Mano galva, toks apibrėžimas turėtų apriepti ir receptinius bei nereceptinius vaistus, taip pat ir generinius vaistus. Kodėl? Kodėl vienos vaistų rūšis yra labai griežtai reglamentuojamos, o kitais atvejais visiškai nenumatytos jokios apsaugos priemonės. Kokie bebūtų vaistai, ar receptiniai, ar nereceptiniai, generiniai, ar negeneriniai, jų falsifikatai kelia grėsmę pacientų sveikatai. Todėl aš siūlyčiau galvoti apie labai plačią apibriešti mm, kalba apie tai, kad nereceptiniai vaistai neturėtų būti įtraukti į apibriežti, nes jų yra pernelyg daug ir labai būtų sudėtinga atlikti kontrolę, jie yra labai pigus, parduodami be receptų ir taip toliau ir taip toliau. Visi šie argumentai yra nepriimtini. Kitas dalykas yra vaistų taip vadinama pasas. Jeigu mes norime, kad apsaugos sistema būtų vienodai kokybiška visose 27 valstybėse narėse ir kad 27 valstybių narių sistema būtų, sistemos būtų suderintos tarpusavėje, tai tai turės ir teigiamo poveikio, nes nebejotinai tokiu būdu sumažės tikrinimo išlaidos, bus galima patobulinti apsaugos priemonas pavyzdžiui, sutvarkyti pakuotas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, jeigu mes įvesime labai griežtas taisyklės visoms vaistų rūšims visose 27 valstybėse narėse, tai tokiu atveju neabejotinai sumažės išlaidos, kurias patiriame komodami su falsifikuotais vaistais. Dar vienas uh, klausimas, kurį noriu iškelti, tai yra draudimas perpakavimo. Jeigu jūs ketinate kovoti su falsifikuotais vaistais, turi būti uždrausta a, juos perpakuoti. Būtina užtikrinti, kad tas kelias, kuris prasideda nuo farmakologinės laboratorijos iki paciento, yra visiškai saugus, ta prasme, kad niekas neturi teisės pažeisti vaistų pakuotas. Todėl aš ryštingai pasisakau už tai, kad būtų, panaik, kad būtų uždraustas vaistų antrinis, tretinis ir kitoks perpakavimas. Jeigu yra vaistų pasas, tai nebejotinai bus brūkšninis kodas, kurio pagalba vaistus bus įmanoma identifikuoti. Bet yra kitas sprendimas, tai yra reikalavimas nepažeisti originalios pakuotas. Nes grandinės metu kartais tenka iš naujo pakuoti vaistus tam, kad būtų patenkinti vienos valstybės narės ar kitos valstybės narės nustatyti kriterijai vaistų importui. Nes, pavyzdžiui, būtina, sakykime, yra būtinas toks reikalavimas, kurio reikia laikytis, tai vaistų vartojimo instrukcijos valstybės narės oficialiaja kalba pridėjimas. Todėl tenka atidaryti pakuotę. Dar viena problema tai yra pati tiekimo grandinė, kuri yra labai ilga. Yra asmenys, kuri gauna leidimą prekiauti vaistais, yra vaistinės ir taip pat tarpininkai. Aš manau, kad visos dalyvaujančios tiekime pusės turi būti vienodai atsakingos. Ir visos visų tų pusių veikla turi būti nuolatos tikrinama, kaip kad sakoma pranešime. Bet standartus tai reikia nuolatos peržiūrėti tam, kad būtų įmanoma labai aiškiai žinoti, kada naikinami leidimai prekiauti vaistais, Ir aš manau, kad įvairios licencijos leidimai būtų visai naudingi. Baigdama, noriu iškelti dar vieną labai svarbų klausimą. Tai yra elektroninė priekyba, priekyba internetu. Labai dažnai sakoma, kad falsifikuotais vaistais prekiaujama internetu ir kad tą reikėtų uždrau, uždrausti. Mes žinome, kad internetu daugiausiai prekiaujama falsifikuotais vaistais. Todėl būtina užtikrinti, kad būtų paieškos metu, kai paleidžiama interneto naršyklė, draudžiama vaistų reklama. Ir tie žmonės, kurie naršo internetą, tokiu atveju nesusidurtų su falsifikuotų vaistų reklamos rizika. Reikalingas ar tai reglamentas, ar tai direktyva, kuri reglamentuotų šios srities elektroninę prekybą. Tiek aš norėjau pasakyti, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia Gusteva. Aš prieš suteikdama žodį poniai Forberant noriu informuoti, kad yra Flamandų televizijos operatorių grupė, kuri filmuoja dabar. Dabar, pane Berant, noriu atsiprašyti pranešėjos, kad tik dabar atvykau, jau pranešėjos tik pabaiga girdėjau, aš supratau, kad mes pradėsime šį klausimą svarstyti 10.30. Ir aš manau, kad gal reikėtų laikytis nurodyto laiko reglamento, nes tai būtų naudinga ir komisijai, ir kitiems, nes jeigu jau mes norime, kad mus gerbtų, tai turime dirbti rimtai. Ir biure mes kalbėjome, kad jeigu norėtume svarstyti vieną ar kitą klausimą dalyvaujant komisijai, tai reikia laikytis nustatytų laiko reglamentų. Ir todėl aš bandydama laikytis nustatyto laiko šiek tiek pavėlavau. Pone pirmininkė, dabar pereisiu prie savo pastabų. Tas pastabos yra išsakytos anksčiau ir dvišalių pagrindų susitinkant su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais ir kitose e, institucijose. Turiu pasakyti, kad netaip jau lengva parengti pranešimą tokia sudėtinga ir plačia tema. Galiu pasakyti, kad daugeliu klausimų pritariu jūsų nuomonėje. Man irgi atrodo, kad šalia 95 straipsnio būtų galima pasirinkti ir 152 straipsnį. Taigi visiškai pritariu poniai Grosetet, kuri kalbėjo apie visuomenės veikatos apsaugą. Kaip ir pranešėja bei ponia Grosetet, taip ir aš manau, kad turėtumėm užtikrinti pacientų teisinį saugumą. Pacientai turėtų būti saugomi arba nuo tokių vaistų, kurie neturi jokio poveikio Pavyzdžiui, pacientas vartoja kažkokius tai hormoninius preparatus arba preparatus nuo vėžio ir galų gale paaiškėjo, kad toks preparatas geriausia atvira tik tais pagamintas iš cukraus. Taip pat pacientas turėtų būti apsaugotas nuo tokių preparatų, kurie yra pagaminami nešvariu, nesaugiu būdu. Taigi paciento apsauga turėtų būti pagrindinis mūsų prioritetas. Čia aš visiškai pritariu pranešėjai Maties ir kolegijai Grosetets dėl apibriešties. Tai yra iš ties labai svarbus klausimas. Svarbus ir kiti klausimai, kuriuos minėjo abi dvi pasisakysios kolegės. Visų pirma, dėl apibriešties. Pritariu kolegijai Marisa Matijas. Jis sakė, kad visų pirma direktyva turėtų būti pradėta taikyti receptiniams vaistams. Nuo to turėtumėm pradėti. Vis dėlto egzistuoja skirtumas tarp receptinio vaisto ir nereceptinio vaisto. Receptinio vaisto savybės yra štai kokios. Vaistas gali turėti tokį poveikį, kad tik gydytojas gali nuspręsti, ar pacientas tokį vaistą gali naudoti. Tie vaistai, kurie parduodam be recepto, yra silpnesni, gydytojas neprivalo, neturi stebėti, kaip jis veiks pacientą. Pranešėjas sako, kad po penkerių metų galima išplėsti direktyvos taikymos rytį. Vis dėlto aš manau, kad šiuo metu didžiausia pavojų pacientams kelia bereceptiniai vaistai. Vėliau pakalbėsiu ir apie internetinę priekybą. Aš manau, kad komisija pasirinko visai teisingą požiūrį dėl receptinių vaistų, dėl saugumo priemonių. Pranešė pateikė pasiūlymą, Ir aš manau, kad mums reikia pasirinkti harmonizuotą nuseklų požiūrį visoje Europos Sąjungoje. Pone Grosetet kalbėjo ir apie tai, kaip galima apeiti nuostatas naudojantis pakuotėmis. Tie žmonės, kurie užsima paralelinę priekybą dėl to niekiek nenukentės. Nuo to gali nukentėti pacientai. Aš manau, kad tas pačios saugumo priemonės turėtų būti ir vidinė vaisto pakuotė, ir išorinėje. Reikėtų užtikrinti, kad kiekvienas pacientas įsigis jam tinkamą produktą, kuris buvo išrašytas. Šiandien labai dažnai yra tai, kad yra tiesiog pažeidžiamas išorinės pakuotės. Be abejo, tai nepasitarnauja pacientų saugumui. Vieni pacientai yra labiau informuoti, kiti netokie, bet vis dėlto, tarkim, jeigu aš atsidariusi vaistų pakuotę randu labai daug. Reikėtų užtikrinti, kad ir folija įspaustos tabletės būtų saugios. Toliau keletą žodžių apie generinių vaistų saugumą. Čia aš palaikau nuomonę tų, kurie laikosi tokios nuomonės. Jeigu generiniai vaistai yra receptiniai, tai man visiškai nesvarbu, ar originalas vadinosi X ar Y. Bet kokiu atveju, jeigu tai yra receptinis vaistas, tai jo vartojimas stebės gydytojas. Galbūt kartais netaip apsimoka uh, falsifikuoti generinius vaistus. Jeigu mūsų pagrindinis tikslas yra pacientų saugumas ir jeigu mes e, siekiam apsaugoti visus receptinius vaistus, tai neturėtumėm daryti skirtumą tarp originalių ir generinių vaistų. Na ir dar keletą žodžių apie priekybą internetu. Ko gero, mes visi suprantame, kad tai yra viena iš apiausių problemų. Būtų puiku, jeigu mums ir čia pavyktų pasiekti daugiau saugumo. galbūt reikėtų sertifikuoti internetinius tinklapius galbūt tie internetiniai tinklapiai turėtų turėti tam tikrus logotipus arba tam tikrus kokybės ženklus. Nesvarbu, kokį variantą pasirinksime, bet kokiu atveju pacientas turėtų būti informuojamas, iš kur jis gali vaistus pirkti, kad jis nepirktų iš kažkokio neiškaus Amerikos tinklapio. Svarbu, kad pacientas pirktų vaistus iš legalaus sertifikuoto tinklapio, kuris vieną dieną egzistuoja, kitą dieną jau prapuolęs. Taigi aš sakyčiau, kad reikėtų sertifikuoti interneto puslapius. Ir ne vien tik vaistų pardavimas rytyje, bet ir kitose srityse, kur taip pat turėtumėm saugoti vartotojus. Ačiū. Euh, Ačiū. Ir aš norėčiau tik pasakyti, kad pradėjome diskusiją šiek tiek anksčiau, nes vakar pakeitėm darbo tvarkę. Dėl to šiandien pradėjome anksčiau negu planuota. Dabar suteiksiu žodį ponui Tremopolus. Dėkuoju, ponė pirmikė. Aš norėčiau pasveikinti komisijos žingsnį nuspręsti perkelti atsakomybę už tai e, farmacijos pramoniai. Ir dėl to buvo nuspręsta įmonių generaliniam direktorate, vartotojų apsaugos generaliniam direktorate ir sveikatos apsaugos generaliniam direktorate. Piliečiai to jau kurį laiką reikalauja ir tokių sprendimų ir mes tą sprendimą rėmėme. Uh, Tai yra visuomenės sveikatos klausimas be kita ko ir jį reikėjo išspręsti pasitelkiant reikalingus kriterijus. Kriterijai turi būti nustatomi vadovaujantis e, patikrinimų vietoje e, išvadomis, o ne farmacijos įmonių pageidavimais. Aš norėčiau pabrėžti, kad dar Hipokratas yra pareiškęs, jog tikrasis vaistas yra maistas. Sveika mytyba pagerins žmonių sveikatą. Gamtos sveikata yra žmogaus sveikata. Žinoma, vaistų turime labai daug ir dažnai jais gydomi simptomai, o ne priežastis. E, be suklastotų vaistų problemos, apie kurią mes kalbame. Be abejo, mes nenorime, kad jie būtų importuojami ir eksportuojami. Reikia pagalvoti ir apie kitas problemas. Taigi mes pranešėjos dokumentą perskaitėme ir man susidaro įspūdis, kad komisijos pasiūlymas eina teisinga kryptimi ir tai bus dar vienas bandymas apsaugoti visuomenį sveikatą Europos Sąjungoje. Jau buvo paminėta keletas e, aspektų, kuriuos anksčiau, kuriuos vėliau dar labiau diskutuosime. Bendrai diskusijos apie suklastotus vaistus neturėtų būti pagrystos intelektinės nuosavybės ar priekybos e, klastotais gaminiais aspektais tai nėra susiję tiesiogiai su visuomenės interesu ir visuomenės sveikatos apsauga. Mums reikia taisyklių, kurios leistų kovoti su suklastota internetinė priekyba, nes tai yra pagrindinis tokių negerų vaistų šaltinis. Komisijos pasiūlyme yra kalbama daugiausia apie tradicinę suklastotų vaistų platinimo grandinę. Tuo tarpu turime labai daug įrodymų, kad griežtesnių priemonių reikia imtis interneto prekybą kontroliuojant. Teisinių požiūrių šiuo metu direktyva negali, neleidžia taikyti ribojimo priemonių internetiniai prekybai, tačiau tam tikrų priemonių bus galima imtis pagal dabartinę teisės, pagal dabartinį teisės aktą. Galima uždrausti, pavyzdžiui, mokėti už vaistus internetu jeigu ketiname sukurti sertifikuotų farmacinių produktų internetinį registrą, tai jis galėtų pasitarnauti ypač toms valstybėms, kurios internetu pardavinėja vaistus. Interneto prekyboje galėtume įvesti tam tikrą logo, kuris e, leistų sukontroliuoti tokių vaistų kokybę. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kas yra suklastoti vaistai pagal pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą. Ir tada mes galėsime geriau paremti valstybių narių ir kitų šalių bendradarbiavimą tarptautiniu mastu. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą sugriežtinti visų e, platinimo grandinės dalyvių kontrolę. Ir norėčiau ypač paminėti reikalavimą, kad visi teisinės platinimo grandinės dalyviai būtų įtraukti į registrą, kuris būtų kasmet atnaujinamas ir prieinamas visuomeniai. Galiausiai mums reikia e, mokymo ir visuomenės informavimo, kad žmonės galėtų atsakingai pirkti vaistus, žinodami, ką jie perka, ir tokiu būdu galėtume anksti nustatyti neteisėtus ir suklastotus vaistus. Marija. Labai ačiū. Pone Marina Janikadakis dabar. Yes. Right. First of all, I'd like to say I... Pirmiausia, noriu pasakyti, kad sutinku beveik su viskuo, ką pasakė pranešė. Ir viskas, ką ji nuspręs, bus ne tik jos atsakomybė, bet mūsų visų atsakomybė, nes mes dirbame komandoje. Pirmiausia, reikėtų apsibriežti, ką mes turime daryti ir kokios bus mūsų darbo ribos. Ar mes kalbėsime apie vaistų prirašymą, neprirašymą, generinius vaistus, negenerinius ir panašiai. Aš manau, kad turime galvoti apie paciento apsaugą. Tai yra mūsų pareiga apie dvi sritis dabar reikėtų galvoti, kurios gali būti problematiškos. Mano nuomonė, joms reikėtų daugiau dėmesio dabar jau. Pirmiausia, direktyva turi būti racionali ir techniškai gyvendinama. Turime, galime vertinti pakuotės platinimo grandinę, platinimo vietas. Aš manau, kad tai bus mums labai rimtas uždavinys. Turiu galvoje platinimo vietas Nepamirškime, kad labai dažnai vaistai yra parduodami per mažas vaistinės. Ir e, jeigu sukurtume naują dokumentą, turėtume pasirūpinti, kad ekonominių požiūrių tos vaistinės nenukentėtų. Taigi turime apsaugoti pacientą, bet nepamiršti, kad e, tai yra ir verslo klausimas. Dar viena gyvybiškai svarbi šiuo metu sritis - internetas. Žinau, kad mes tą klausimą svarstysime, jis yra didžiulis, nepaprastai didelio masto. Bėgant e, laikui pakeitimų padaryta labai nedaug šioje srityje. Kiek aš suprantu, 50 procentų suklastotų vaistų pasiekia pacientus per internetą. Ir turėtume interneto klausimą atidžiau aptarti, Žinau, kad mes tai darome, tačiau nepamirškime, kad internetinė priekyba nuolat keičiasi ir naujų problemų iškyla. Kažkas pasiūlė, kad reikėtų sukurti vieningą logo. Aš nežinau, kad tai gali būti, aš, aš nemanau, kad tai gali būti veiksminga, nes nukopijuoti tokį logo netaip jų sunku. Ir apskritai, internetinės priekybos klausimą išspręsti nebus lengva, bet jį reikia bandyti spręsti. Uh, Labai ačiū. Ačiū pirmininkė sako ponas Lys. Aš nor... Lyze, aš norėčiau padėkoti visiems, visų pirma ir pranešėjai, manau, kad komisija iš tikrųjų pateikė gerą pasiūlymą. Be abejo, ši tema yra pakankamai konfliktiška. Viena vertus egzistuoja skubus poreikis kovoti su falsifikuotais vaistais ir užtikrinti geresnį pacientų saugumą. Tačiau antra vertus, kai komisija teikė šį pasiūlymą, tai tarp komisijos atstovų taip pat vyko diskusijos, kad jeigu e, mes numatysime pernelyg griežtas priemonės, tai paskatinsime paralelinį importą. Manau, kad didžiausia problema yra tokia, kad jeigu nebūtų paralelinio importo, tuomet kai kuriuose valstybėse narėse tiesiog labai pabranktų vaistai. Kažkas turėtų už tai sumokėti, na ir politinė realybė, praktinė realybė yra ta, kad pacientai tiesiog nebegalės sauliaisti įsigyti vaistų, jeigu jie kainuos per nelik brangiai. Be abejo, dalį kaštų galbūt finansuos sveikatos apsaugos sistemos, bet kokią atveju reikėtų nepamiršti kaštų klausimą. Na, idealiame pasaulyje nebūtų paralelinio importo, nes visur kainos būtų vienodos. Uh, Deja, Europos e, šalise kainos tikrai labai skiriasi ir vyksta tas paralelinis importas. Ko gero, šis reiškinys gyvuos ir per ateinančius dešimt metų. Taigi aš manau, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp geresnio, geresnės pacientų apsaugos ir paralelinio importo. Aš turėčiau klausimą komisijai dėl komitologijos. Komisijos pasiūlyme labai daug minima, kad komisija priema priemonės. Mums tai nepatinka. Jeigu įsigalioja teisės aktas, mes norime tiksliai žinoti, kas, kokios priemonės bus taikomos, mes nenorime suteikti komisijai neribotos uh, veiksmų laisvės. Taip pat mes norime aiškiai žinoti, kokios prievalės ateityje teks vaistų gamintams, priekybininkams. Nemanau, kad dėl visų šių priemonių turėtų spręsti komisija komitologijos metu. Taip pat reikėtų nepamiršti ir saugumo, o taip pat ir duomenų apsaugos. Aš esu šiek tiek susirūpinęs, kad esu susirūpinęs dėl informacijos teikimo srautų. Svarbu užtikrinti, kad vaistas pasiektų vartotoją toks, kokį jį pagamina gamintojas su. Ir taip pat svarbu užtikrinti, kad uh, vaistų gamintojas gautų informaciją ir apie vartotoją, tačiau vis tiek reikėtų saugoti asmens duomenis. Jeigu bus neribotai teikiama informacija gamintojai apie vartotojo asmens duomenis, tai tie duomenis gali būti panaudojami ir kitais tikslais. Tam reikėtų iškirsti kelią. Aš manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir priekybai internetu. Toliau vadinamasis overboxing klausimas. Čia, manau, dar reikia išsamesnių diskusijų, komisija nieko šioje srityje nepasiūlė. Kaip ir kainų atveju, taip ir pakuočių dydžio atveju nėra harmonizacijos ES. Nežinau, kodėl taip yra. Bet jeigu pakuočių dydis skirsis, tai šios problemos neišspręsime overboxing būdu. Dėl 152 straipsnio, kaip papildoma teisinio pagrindo. Jeigu aš teisingai supratau, Reikia teisinio pagrindo, kad būtų saugoma ir visuomenės sveikata. Tačiau nepakanka nurodyti tik du, skirti, du teisinius pagrindus. Reikėtų aiškiai apibrėžti, kokiu atveju taikomas 95 straipsnis at, ir kokiu atveju 152 straipsnis. Kai kurios kompetencijos turėtų tekti generaliniam pramonės direktoratui, kai kurios generaliniam sanko direktoratui. Yra ir generalinis aplinkos apsaugos direktoratas, kuris kai kuriais atvejais galbūt vadovausis 95 straipsnio. 95 straipsnis numato aukštą aplinkos apsaugos lygį. Aš manau, kad galbūt kai kuriais atvejais tiesiog pakaktų 152 straipsnio. Aišku, viskas priklausytų nuo kompetitingo generalinio direktorato. Na, aš iš esmės tam neprieštarauju, tik tiesiog manau, reikėtų patikslinti, kokiu atveju, koks teisinis pagrindas taikomas. Aš norėčiau pasiteirauti komisijos, kodėl ji paminėjo tik 95 straipsnį ir kaip Jūs manote, ar būtų galima naudoti ir kažkokį papildomą straipsnį kaip teisinį pagrindą. Ačiū toliau, ponia pana Pavanova. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti komisiją su labai ambicinga teisė kuros iniciatyva, kurios mes laukiame jau ne vienerius metus. Taip pat norėčiau pasveikinti ir pranešėją, nes nepaprastai sudėtinga suderinti visus skirtingus mūsų teikiamus pasiūlymus, bet regis jau atsirado bendras požiūris. Kita vertus, yra dar tam tikrų taisytinų vietų ir tai susijęs su komisijos a, poveikio vertinimo ataskaita, nes nėra pakankamai iškių skaičių dėl legalios, nelegalios rinkos, yra nepakankamų nuorodų dėl galimų išlaidų augimo. Aš manau, kad reikėtų galvoti apie tai, kokį poveikį darys naujoj įvidamos priemonės vaistų kainai, o tai atitinkamai reiškia poveikį ir vartotojams bei pacientams, kas kompensuos tokias išaugusias išlaidas. Ir net jeigu pramonė ir komisija nepatvirtina kiek išauks išlaidos. Vis tiek jos didės reikės, kad kažkas jas padengtų. Svarbus dalykas šiuo požiūriu yra tai, kad didesnės išlaidos netaptų vien tik tai vartotojų galvos skausmų. Todėl siūlyčiau paanalizuoti atskiroje, atskirame atskiroje ataskaitoje, kokį poveikį daro priimtos priemonės. Labai dažnai priimant naują teisės aktą yra numatomas, numatytas toks tarpinis vertinimas. Pavyzdžiui, po trejų metų galima įvertinti direktyvos veikimo sklandumą ir tolesnių priemonių poreikį. Taip pat reikėtų toliau apsvarstyti rizikos vertinimų grindžiamos atsakamumo grandinės, atsakamumo sistemos veikimą. Nemanau, kad įvedant visas šias priemonas bus padarytas didžiulis poveikiais rinkai, juolab, kad pagal pateiktus duomenis mažiau negu vienas procentas generinių vaistų yra falsifikuojami. Kitas dalykas yra asmens duomenis ir asmens duomenų apsauga. Tai yra, kiek kokių vaistų kam parduodama. Nemanau, kad vaistinės tokią informaciją turėtų teikti pramoniai. Taigi viskas priklausys nuo sistemos, kuri bus patvirtinta. Bet aišku, kai bandome užtikrinti gaminio atsekamumą, reikia labai kruopšiai apsvarstyti, kaip tą padaryti. Todėl, manau, dar bus organizuota ne viena techninio pobūdžio diskusija. Ir faktiškai iš tiesų, kalbant apie falsifikuotus vaistus, tai reikia galvoti apie tai, kad pirmiausia svarbu paanalizuoti vaistų pardavimą internetu, nes būtent internetu, kaip jau esame įsitikinę dabar, daugiausiai parduodama falsifikuotų vaistų. Todėl priemonės neturėtų daryti poveikio teisėtai parduodamiems vaistams ir aš manau, kad dėl to Inko komitetas turėtų pateikti savo nuomonę. Kita vertus, aš manau, kad ši diskusija turėtų pasitarnauti dar platesnam komisijos atliekamam ateityje darbui, nes reikia įvertinti falsifikuotų vaistų pardavimo internete keliamą riziką. Mano galva, tai yra daroma organizuotų nusikalstamų grupuočių ir šis nusikaltimas, nepaisant to, kad tik tai vienas procentas um, falsifikatų uh, parduodama per įprastinę grandinę nereiškia, kad um, nusikalstamos grupuotės nesidomi tokių vaistų falsifikatų pardavimu. Todėl aš manau reikėtų pagalvoti apie tolesnės iniciatyvas šioje srityje ir mes esame pateikę komisijai tam tikrą klausimą, komisijos nariui Baro, perskaitysiu jo atsakymą bulgarų kalba, todėl prašome užsidėti ausinės. Falsifikuoti vaistai kelia grėsmę ne tik tai organizuoto nusikalstamumo prasme, bet taip pat ir visuomenės sveikatos požiūrių. Komisija stengiasi reaguoti ne tik tai siūlydama naujus teisėkuros aktus, bet taip pat imdamasi praktinių žingsnių, kuriais skatinamas bendradarbiavimas tarp atitinkamų valdžios institucijų ir taip pat nustatydama atitinkamą sankcijų lygį, numatydama tinkamą administracinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su gamintojais. Labai svarbu atkreipti dėmesį į represinės, į baudžiamasias priemonas. Taip pat labai svarbi yra emėjos veikla. Taigi, kaip matote, komisija nurodo ateities perspektyvos darbus ir būtų labai įdomu išgirsti iš komisijos, kokius žingsnius jį planuoja ateityje, tam, kad iš esmės būtų galima spręsti falsifikuotų vaistų problemą. Ačiū toliau, ponė Syba. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Pranešėja išsakė labai puikius pastebėjimus. Aš manau, kad visos šios diskusijos rodo, kad kol kas politika prasilenkia su realybė. Aš manau, kad tikrai reikėtų pasinaudoti vairiais pateiktais pasiūlymais. Be abejo, internetas sukūrė, suteikia naujų galimybių pacientams, uh, Aš manau, kad šio pasiūlymo dėka turėtumėm apsaugoti ne vien tik pacientus, bet tai nėra vienintelis svarbus dalykas. Reikia sukurti veiksmingas rinkas, kur būtų galima parduoti vaistus prieinamus visiems. Net ir geriausios priemonės nepasiteisins, jeigu e, jos bus taikomos e, neplačia apimtimi. Aš manau, kad reikia sukurti veiksmingai funkcionuojančias rinkas. Manau, kad reikėtų rinkas atverti visiems pacientams. Aišku, čia valstybės narės dar turi nemažai padirbėti. Aš manau, kad e, vaistų rinkose dar yra daug potencialo sumažinti vaistų kainas. Taip pat aš manau, kad reikėtų užtikrinti ir tai, kad būtų investuojama į naujų vaistų kūrimą. Reikėtų užtikrinti patikimą patentų apsaugą falsifikuotų vaistų gamyba užkerta kelią naujovėms. Taigi aš manau, kad viską reikėtų vertinti platesname kontekste. Nepakanka koncentruotis tik į vieną vienintelę problemą ir pamiršti arba nepastebėti kitų problemų. Tokiu būdu neišspręsime šios negerovės Reikia problemą spręsti iš pat, nuo pat pagrindų. Aš manau, kad e, turėtų būti numatytos tam tikros prievalės ir valstybėms narėms, ir gamintojams. Aš manau, kad galbūt reikėtų sukurti anonimišką asmens duomenų apsaugos sistemą. Dėl SWIFT duomenų. Uh, ypač svarbu numatyti aukštus domenų apsaugos standartus sveikatos apsaugos rytyje. Aš su nekantrumu laukiu pranešėjos e, pranešimo. Laukiu, kada jis bus pateiktas raštu. Tikrai manau, kad tame pranešime reikėtų atsižvelgti visas problemas susijusias su realybė. Uh, reikėtų daugiau dėmesio skirti ir priekybai internetu. Internetu platinama nemažai falsifikuotų vaistų. Ši problema turėtų būti sprendžiama. Tikrai tikiuosi, kad pranešėja plačiai šią problemą išnagrinėja savo pranešime. Aš esu įstikinęs, kad ir kiti kolegos yra pasirengę bendradarbiauti su pranešėja tam, kad būtų sukurtos E, tinkamos sąlygos apsaugoti pacientams ir suteikti jiems galimybę įsigyti vaistų prieinamomis kainomis. Ačiū. Pone Šaršet Lalys yra tarp mūsų šiandieną, todėl suteiksiu dabar galimybę jai atsakyti visus pateiktus klausimus. Kągi, Pirmiausia, aš manau, turėčiau sureaguoti į teisinio pagrindo klausimą, apibriežti apsaugą internetų priekybą ir komitologijos procesą. Dabar dėl teisinio pagrindo. Turiu pasakyti, kad teisinis pagrindas nepriklauso nuo to, kokia tarnyba komisijoje analizuoja tą ar kitą klausimą. Viskas priklauso nuo pasiūlymo. Iki šiol visais atvejais būdavo remiamasi 95 straipsnių, kai buvo uh, steikiamas pasiūlymas dėl vaistų ar vaistinių preparatų ir atitinkamai tam tikros tarybos struktūros svarstydavo. Bet svarbu atkreipti dėmesį šiuo atveju tai, kad yra tokių klausimų, uh, kurių neįmanoma bus spręsti pagal 152 straipsnį pagal senąją numeru, numeraciją arba 168 e, straipsnis pagal naują numeraciją. Jūs žinote, kad yra trečiasis reikalavimas, tai yra vaisto poveikio veiksmingumas. Ir ką tai reiškia? Ar mums reikia tai daryti pagal 95 straipsnį ar pagal 168 straipsnį? Aš manau, kad tai yra skirtingi klausimai ir šiuo atveju būtina, jog visų trijų teisėkuros procese dalyvaujančių institucijų teisės tarnybos e, dirbtų kartu. Dabar 168 straipsnis jį papildo tam tikrą deklaraciją, kurioje kalbama apie subsidiarumo ir proporcingumo principą. Ir sakoma, kad visuomenės sveikatos apsaugos elementas egzistuoja visais atvejais, kai priimamas sprendimas ES lygių, ne nacionalinių lygių. Todėl mes siūlome dvig, dviejopą teisinį pagrindą. Tai yra 95 ir 168 straipsnis pagal naują numeraciją. Dėl apibriešties. Visiškai sutinku, kad reikalinga nauja apibrieštis, bet pirmiausia reikia remtis PSO dabartinę apibrieštimi. Tačiau visada egzistuoja tam tikra pilkoji zona, kuri paprastai susijusi su kokybė. Jūs galite, pavyzdžiui, suteikti leidimą prekiauti oficialiai pagamintų vaistų, kuris yra originalioje pakuotėje ir jo prekiauti būtų galima legaliai, bet tai nereiškia, kad tas preparatas yra absoliučiai tobulos kokybės. Todėl reikia galvoti apie šį aspektą, kai galvojame apie naują apibriežtį. Toliau, saugos reikalai ir apsauga. Norėčiau kai ką paaiškinti, kad būtų gerai suprasta klausimo esmė. Taigi, autentiškumas ir tapatybės klausimas, jie nėra tarpusavį suderinti. Jie nepatenka į dabartinių metų reglamentuojančius farmacijos sektorių teisės aktus ir šį klausimą reglamentuoja valstybės narės nacionaliniu lygiu. Teikdama naują pasiūlymą, komisija pageidautų šios klausimus suderintai spręsti ES lygiu. Ir todėl mes siūlome, vadovaujantis vėlgi dabartiniu tekstu, kalbėti apie vieną apsaugos požymį, o ne 27 plus 1 apsaugos požymį. Taigi bus vienas vietoj 27 plus vieno. Ypač tais atvejais, kai egzistuoja 27 skirtingi variantai. Tai labai svarbu, atsižvelgianti siūloma dokumento taikymo sritį, nes mes siūlome vadovautis rizikos vertinimo kriterijumi, rizikos vertinimo požiūriu, kuris atitiktų proporcingumo principui kaip kad yra paaiškinta poveikio vertinimo analizėje, šiuo metu falsifikuotų vaistų skaičius prekiaujant receptiniais ir nereceptiniais vaistais nėra tikrai ženklus, neaptikta, nėra tokių duomenų bet gali būti, kad skaičių, sakysime, nereceptinių vaistų prekybos atveju iš, išauks. Apsaugos priemonė kaip po tokia nesukels didesnių papildomų išlaidų. Tai nėra priemonė, dėl kurios ženkliai turėtų išaukti a, patikimumas, apsauga nuo falsifikatų bet brangi sistemos dalis bus atsekamumas vaisto. Mes turime tokias atsekamumo sistemas maisto produktų srityje, bet nieko nėra farmacijos sektorija. Taigi čia jau mūsų pasirinkimo reikalas. Jeigu mes pagidaujame tokios sistemos, tada reikės spręsti ir susijusias su atsekamumu išlaidos, išlaidų problemas. Dabar dėl specifikuotų interneto tinklų, bet pavyzdžiui, sakysime, kalbant apie priekybą internetu, taisyklės jau egzistuoja ir dabartiniu metu, sakysime, atitinkamas Kanados tinklalapis laikosi 15 ES nustatytų taisyklių standartų. Taigi taisyklės yra. Mes iš savo pusės esame pasirengę svarstyti įvairias papildomas priemonės, kurios sugriežtintų priekybą internetu. Tai galėtų būti logotipo ženklas ar dar kokia kita priemonė. Mes esam atviri. Dėl komitologijos ponas Lyze apie tai kalbėjo. Kai mes kalbėjome, kai mes teikėme šį pasiūlymą, Lisabono sutartis dar nebuvo įsigaliojusi. O Lisabono sutartis, kaip žinia, įsigalioja šiandieną. Todėl dabar sunku man atsakyti staigiai, kokį poveikį Lisabono sutarties nuostatos darys komitologijos procesui. Dabar nežinau tiesiog, sako komisijos atstovė, bet tą klausimą nebijotinai reikės padnagrinėti ateityje. Ačiū. Taigi komitologijos klausimas lieka atviras, bet jis man suteikė progą jums priminti, kad nuo šios dienos įsigaliojo Lisabonos sutartis. Taigi, ponė pranešėja, norėčiau paklausti, ar jūs norite pasisakyti, nes tikrai kolegos labai gerai įvertino jūsų atliktą darbą ir jums uh, pateikė daug komplimentų. Labai ačiū. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems už pasisakymus, o taip pat ir už pateiktus klausimus bei paaiškinimus. Labai už tai ačiū. Aš tikiuosi, kad diskusija vyks ir toliau ir kad mums pavyks rasti patį geriausią sprendimą. Manau, kad mes visi to paties norime. Manau, kad mes visi sutarėme, kad dabartinė sistema nepakankamai gera, antraip šios direktyvos apskritai nereikėtų. Taigi mes turime dirbti iš vien ir tikiuosi, kad bus rastas visiems tinkamas sprendimas. Iš karto Jums dėkoju už bendradarbiavimą. Merci. Donc je remercie la Commission, la rapporteure. Et avant que nous nous séparions, Ačiū, noriu padėkoti komisijai, pranešėjai ir prieš baigiančio klausimo svarstymą pasakysiu, kad šį pranešimą svarstysime gruodžio 25, pakeitimų terminas 12 val. gruodžio 9 dienos, ir 2010 metų gegužę mes svarstysime šį klausimą plenarinėje sesijoje. O dabar posėdis baigtas. Pona Šriuteris dar. Pone pirmininkė, jūs žinote, kad yra komitologijos procesas reguliavimas su tikrinimu. Ir jūs žinote, kad mums dėl E961, dėl neotono reiks priimti sprendimą jau per kitą posėdį. Ir aš tiesiog norėčiau sužinoti, ar nevertėtų šio klausimo apsvarstyti dabar, kol dar nevėlu. Pirmininkė, na, aš siūlau Jums pateikti savo pastabą raštu, kad mes galėtume visiškai atvirai apsvarstyti jį. Taigi, kolegos, ačiū Jums labai, linkiu Jums skanių pietų ir susitinkame trečią valandą po pietų. Ačiū.